protokolas yra išdalintas, ar turėtume kokiu nors nuomonių, pasiūlymų, jeigu ne, tuomet protokolui pritarta. Taigi, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, kitas darbuotvarkės klausimas būtų komisijos pirmininko pareiškimas dėl pasirengimo kovo 11 dieną vyksančiam Eurozonos šalių aukščiausių lygio susitikimui. Taigi, gerbiamas Paroso, jums žodis. Pone pirmininkė, ponios ir ponios parlamentarai. Šiandieną išgyvename labai nuostabų periodą, kada istorija pagreitėjo. Mūsų e, kitoje viduržėmio jūros pusėje kilo laisvės vėjavas, vėjas, vėjas. Ir situacija iš tiesų labai svarbi. Tad norėčiau pastebėti, kad ką tik tais prieėmėme komisijos išvadas, kad padėtumėme pereinamajam laikotarpėje toms šalims ir duotumėm joms naują impulsą mūsų kaiminystėje Viduržėmio jūros regione. Visą tai pristatysiu kartu su aukštaja e, pati komisijos galiotinė kitą penktadienį. Pietinio viduržėmio jūros kranto pusės žmonės, ypatingai jaunimas, atsisako toliau iškesti e, autoritarinį režimą, jie siekia politinės laisvės, e, socialinio teisingumo. Mes pripažįstame, kad situacija labai sudėtinga ir visi šitie iššūkiai iš ES e, pusės yra tokie, kad mes esame šalia tų, kurie siekia laisvės. Niekas niekas nenori. Niekas nenori toliau palaikyti režimo. Taigi mes siūlome šioms tautoms partnerystę, e, kuri būtų paremta trim e, ramščiais. Demokratinis, e, demokratinis virsmas. Labai svarbu, kad būtų pasakyta ne da, da, diktatūroms, tačiau tai taip pat turi būti lydima ir teisės valstybės principų gyvenimu. Kelias į demokratiją gali būti vingiuotas, reiklus, tačiau Europa turi būti šalia tų, kurie siekia politinės laisvės ir socialinio teisingumo. Ponius ir ponai parlamentarai, dabar norėčiau pereiti prie kovo 11-osios. E, neformaliu valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimu. Susitiks eurozonos vadovai. Krizė parodė, kiek yra susijusios mūsų ekonomikos. Taip pat pamatėme kai kurios struktūrinius silpnumus. Būtent dėl, tai, dėl to, tai yra viena iš priežasčių, mes turime stiprinti savo ekonominę valdyseną. Komisija jau seniai gina E, tą principą, jeigu yra būtina labiau koordinuoti ekonominės nacionalinės e, e, politikas ir įtvirtinti valdyseną ekonominę europinių lygių. Mes siūlome, kad ekonomikos ramstis ES ir monetarinis ramstis būtų labiau vystomas. Mes apie tai jau kalbėjome savo pranešime, kur pasakėme apie euro dešimtmetį. Tačiau kai kurios vyriausybės nepalankiai žiūrėjo į tokią įvykių eigą. Šiandien kiekviena vyriausybė pripažįsta, kad ekonominė valdysena yra būtinas reikalas, tai yra imperatyvas, e, nes e, rinkos mus nuolat tai primena. Būtent taip kai kurios valstybės narės e, dalyvaudamos ir matydamos, kokias, dalyvaudamos šiuose darbuose ir matydamos, kokias išvadas padarė ES e tarybos vadovaujama darbo grupė, padarė išvadas, suprato, kad ekonominė valdysena yra būtina, kaip tai teigia ir komisija. Mes sutarėme, kad reikia įdėkti Europinį semestrą, kuris padėjęs e, vystyti ekonominę valdyseną, į ją įtraukti ne tik. E, E, ekonominę politiką, bet ir biudžeto politiką, tačiau ir taip pat apimti po tuos skiečių ir struktūrinės kiekvienos valstybės reformas. Būtent šiame kontekste buvo iškelta konkurencingumo pakto idėja valstybės. Eurozonos narės buvo kviečiamos dėti papildomas pastangas, kad būtų galima e, nacionalinės kompetencijos būdu e, pasiekti dar geresnio konkurencingumo. E, mes suprantame, kad mūsų ekonomikos yra tarpusavėje labai priklausomos, o eurozonos valstybių ekonomikos dar labiau priklausomos vieni nuo kitų. E, valstybių narių konkurencingumo skirtumas yra e, nepageidautinas, reikėtų, kad jos visos būtų vienodai konkurencingos. Tuo būdu e, šis dalykas pasternautų visoms ES valstybėms. Reikia pripažinti, kad ši idėja sukėlė tam tikrą susirūpinimą. Buvo išsigasta, kad bus kuriama dviejų greičių Europa, tai yra eurozonos Europa ir likusi jos dalis. E, sakoma, kad e, galima būtų tuo būdu prarasti ekonomikos augimą, kuris dabar yra būtinas. Ir galbūt būtų nuneiktas bendrijos požiūris To nereikėtų atsisakyti. Tai yra tie klausimai, kurie gali kilti, juos privalu atsakyti. Ponius ir ponai parlamentarai, aš turėjau priminti paskutinės tarybos vykusios, kovo, vykusios vasario 4 dieną metu, kad visi klausimai susijęs su konkurencingumu ir eurozona turi būti įgyvendinami atsižvelgiant į ES sutartis. Šiame kontekste buvo Nuspręsta, kad remiantis ekonominės valdysenos taisyklėmis valstybių ir valstybių vadovėmis papildomų priemonių tam, kad būtų suteikta nauja kokybė ekonomikos politikų koordinavimui eurozonoje, kad būtų galima padidinti konkurencingumą, kas reiškia, kad atsirastų daugiau konvergencijos, nepakenkiant vieningai rinkai. Citatos pabaiga. Aš džiaugiausi galėdamas prie tų išvadų pridėti dar vieną mintį. Buvo pridėta nuoroda E, kad visos tos pažangos būtų siekiama pagal sutarčių nuostatas. Galima sakyti, kad tai yra savaime suprantama, tačiau tai pasakyti papildomai niekada nekenkia. Europinė taryba suteikė galiojimus tarybos pirmininkui, bendradarbiaujant kartu su Europos komisijos pirmininku, konsultuotis su valstybių ir vyriausybių vadovais eurozonoje, kad būtų aptartos konkrečios priemonės žengimui pirmin. Šios konsultacijos aiškiai parodė, kad bendrai kalbant valstybės narės pritarė siūlomam bendrijų požiūriui. Gerbiami nariai, dabar aš norėčiau labai aiškiai pabrėžti principus, kurie komisijos nuomonė yra ypatingai svarbus. Labai svarbu, kad būtų e, numatytas tas didesnės E, konvergencijos ir konkurencingumo paktas, taip jis turėtų vadintis. Tai padėtų panaikinti skirtumus tarp valstybių narių. Pirmasis šio pakto principas yra toks. Tas paktas turi būti gyvendinamas sąlygomis numatytomis sutartyse ir remiantis egzistuojančią ekonominės valdysenos sistemą. Tuo būdu mes galime būtų, būti tikri, kad bus laikomasi bendrijų požiūrių. E, istorija ir mūsų turima patirtis parodė įgyvenint augimo ir stabilumo paktą, kad tik laikantis bendrijų metodų mes galime pasiekti rezultatų, kurie yra demokratiškai pagristi, kurie europinio lygio ir kurie yra saistantis ir kurių įgyvendinimą galima kontroliuoti. Šis paktas taip pat turi atitikti ir numatytas taisyklės dėl komisijos vaidmens. Tai yra būtina, kad būtų galima užtikrinti e, valstybių narių dedamas pastangą šioje srityje, kad būtų galima atlikti to proceso stebėseną. E, Aki kominote ES teisinas turi būti įgyvendinamas visoje ES kaip tokioje. Aš taip pat noriu pabrėžti, kokį vaidmenį čia turi vaidinti Europos parlamentas įgyvendinant konvergencijos ir ekonominės valdysenos paktą. Nes komisija, kaip jau sakiau, glaudžiai bendradarbiauti siekia su Europos parlamentu. Valstybės narės kurios nėra eurozonos narės, taip pat gali prisidėti prie šio pakto gyvendimo. Čia kažkokia stratifikacija, kažkokius sluoksnių kūrimas vėlgi būtų nepageidautinas, nes tai kenktų mūsų bendram projektui. Kad pagrystume tokį, tokio pakto būtinybę, mes turime pritarti nacionalinėms priemonėms, kurios suteikia pridėtinės vertės esant dabartiniam ekonominiam kontekstų. Norėčiau Jums priminti, kad 121-ame ES e sutarties straipsnėje valstybės narės e, turi koordinuoti savo ekonominės politikas. Taip tame straipsnėje yra pasakyta. Šiame pakte. Šiuo paktu dėka galima siekti taip pat ir e, vieningos rinkos integralumo ir to integralumo stiprinimo. Tai padės siekti mums svarbiausių tikslų, kurie yra e, ekonominis augimas ir darbo vietų kūrimas. Konkurencingumas yra svarbiausias dalykas mūsų ekonomikoms, tai yra būtina sąlyga tam, kad būtų galima padidinti darbo vietų kūrimą. Yra labai svarbu užtikrinti, kad šis paktas atneš pridėtinę vertę ir kad padės siekti mūsų svarbiausių tikslų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Tad apie tai yra pasakyta ir 2020 metų ES e, strategijoje. Būtent dėl to aš pabrėžiu e, šio ligmens būtinumą. Aš taip pat siekiu pabrėžti socialinę viso to dimenciją, nes viso to naštą turime tolygiai pasiskirstyti, pasidalinti. Komisija dirba prie siūlymo susijusiu su e, finansinė veikla ir apmokestinimu. E, reformos yra būtinos siekiant konkurencingumo. Svarbu investuoti į tokius sektorius, kurie yra svarbus mūsų ateičiai, tokius kaip inovacijos, pavyzdžiui, ir mokslo tyrimai. Turime pasakyti, kad mes turime tam tikrų lūkesčių, tačiau mums tenka taip pat atsakomybė užtikrinti eurozonos stabilumą. Pažangos svarbu siekti visose kitose srityse. Svarbu, kad būtų užtikrinamas egzistuojantis finansinis stabilumas, kad būtų galima tą stabilumą sustiprinti. Turime renktis įdėkti bendrą mechanizmą, kuris pradės veikti, pradėtų veikti nuo 2013 metų. Tuo būdu e, būtų galima atlikti tam tikrus testus, įstikinant, kiek bankai yra pasirengę dirbti esant tokiai sistemai. Visą tai turėtų prisidėti prie didesnio skaidrumo ir pasitikėjimo kūrimo. E, buvo dedamos pastangos sustiprinti eurozonos stabilumą. Visa tai gali suteikti papildomų priemonių siekiant užtikrinti tolygų ekonomikos augimą ir tvarų augimą. E, tačiau tam mums reikalinga bendra e, valdysenos sistema. E, aš manau, kad bedradarbiaujant su parlamentu mes pasieksime tų tikslų ir kad mūsų siūlomos priemonės padės pasiekti to, ko mes norėtume. Būtent dėl to Europos komisija deda pastangas, kad visa tai būtų įgyvendinta. Dėkuoju Jums uždėmesį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar pasakys frakcijų atstovai. EPP vardu kalbės Joseph Dol. Prezident. Ponios ir ponai parlamentarai. Kas atsitiko, kai įvyko krizė? nuo pasaulinio karo mes nusprendėme, kad, kad tauta turi dirbti kartu ir nebesiplėšyti. Kai krito Berlyno siena, mes pasimokėme, kaip griūva režimai ir kaip galima e, jungti mūsų žemyną šalia e, ties e, demokratijos ir kitomis vertybėmis. Iš 11 rugsėjo atakų mes supratome, kad nauja pusiausvyrą reikalinga tarp saugumo ir laisvės. O iš finansinės krizės mes turime pasimokyti, kad mūsų valstybės turi liautis laikyti tabų bendradarbiavimą biudžeto srityje, mokesčių srityje ir socialinėje srityje. Aš jau žiūriu, koks kelias jau nueitas. E, šiais metais yra susitarta tarp visų 27 valstybių dėl biudžeto e, prioritetų ir tai yra tikra revoliucija mentalitetuose. Mes su sukūrėme tam tikras taisyklės finansinėms rinkoms ir jos yra pavyzdinės, tačiau jų nepakanka. Mano frakcija e, nori pasiekti e, susitarimą tarp parlamento ir tarybos dėl e, sustiprinto valdymo iki šios vasaros. E, mes norime sustiprinti koordinaciją socialinėje ir fiskalinėje srityje tai yra socialinio pakto versija, kuris jau buvo peržiūrėtas, tačiau reikėtų eiti dar toliau ir užsitikrinti, kad tiek parlamentas ir komisija, tiek ir komisija e, daro viską, kas jiems priklauso ir mes e, dažnai susitinkame su komisijos vadovu. EPP sveikina šiuos pasiūlymus, kaip, mes, kaip Helsinkije padarė, e, tą padarė partijos atstovai. Ponios ir ponai, kaip piltiečiams mūsų paaiškinti, kad E, susidūrus su tokia delikačia situacija mūsų valstybės turi ir toliau leisti pinigus lyg nieko, niekur nieko. Kaip mūsų valstybėms galima įsiskolinti ir kaip tai gali būti labiau pakenčiama negu šeimų įsiskolinimas. Krizė e, panaikino darbo vietų, kilo šeimininių dramų, E, nedaug kas iš to pasimokė ir nedaug kas prabilo tiesos kalba. Pirmoji pamoka - nereikia taip lengvai priimti prievolių, kurios teikiamas valstybėms narėms, koks bebūtų jų dydis. Reikia laikytis biudžeto li limitų. Antra pamoka - solidarumas Europoje gali funkcionuoti tik tada, Ir tik tada, jeigu mūsų socialinės ir fiskalinės taisyklės galimos lyginti tarpusavyje, nebūtinai identiškos, bet galimos palyginti, nors taip toli gražu nėra kita pamoka. Mm, Europa turi stabilumo mechanizmą sukurti, kad sukurtų mūsų e, rinkos ekonomikos e, tam tikrą skydą. Ir ketvirta pamoka - stipri Europos integracija. Mūsų partneriai Europoje ir Japonijoje daug labiau įsiskolinę negu mes bet jie per daug dėl to nerimauja. Tačiau, ko gero, tai ilgai nesitęs. Iš mūsų pusės Tai yra dabar pats laikas mūsų e, e, ekonomiką ir konkurencingumą konsoliduoti, dirbti ateities vardan. Tai yra pats, dabar yra pats tas laikas dirbti ateities vardan ir nepaleisti iš rankų mums tenkančio šanso. Ačiū uždėmesi. Dėkojame Žosefu Dol, socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės Martinas Šulcas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos deputatai, kurie susirinko nepakankamai skaitlingai. Prieš keletą dienų kalbėjome apie Sarkozy ir Merkel dokumentą, kuris atrodo ir neegzistavo. Tačiau vis dėlto apie šį dokumentą buvo kalbama vadovų tarybos patos konferencijoje. Dabar vis dėlto kalbama, kad toks dokumentas egzistavo ir kad jis buvo ir tam tikro turinio. Tačiau kai kurie šio dokumento turinio aspektai niekada netapo realybė. Tačiau vis dėlto rezultatas tarsi ir numatomas, kadangi yra plečiamas tas gelbėjimo, plečiama gelbėjimo skėčio apreptis. Tai yra galbūt ir gerai, tačiau situacija yra labai keista. Taip negalima stengtis išsaugoti euro. Man patiko jūsų pasisakymas, ponė pirmininkė, kadangi čia jame atsispindėjo šitų pasiūlymų socialiniai netolygumai. Aš noriu pasakyti, kad Vokietijos federacinė respublika ir kartu federacinė kanclerė, kuri yra Prancūzijos apklausų lyderė, ji pasisako už priemonės, kurios nėra įgyvendinamos Vokietijoje, Graikijoje ar kitoje valstybėje visur reikia mažinti biudžeto išlaidas. O ką padarė federacinė vyriausybė? O jinai sugalvojo papildomą išmoką iš valstybės biudžeto, kad būtų galima stabilizuoti padėtį automobilių pramonėje. Tai, kad buvo išsaugotos darbo vietos, valstybė turėjo imtis labai griežtų brutalių priemonių. Kodėl negali imtis panašių priemonių kitos valstybės? Mūdis reitingo agentūra vertina šiomis dienomis Graikiją blogiau negu Rusiją ir Egiptą. Galite įsivaizduoti. Ar čia viskas tvarkoje, ar mes nesapnuojame? Netgi blogiau už Vietnamą. Ir tai Tas filmas, tas scenarius vyksta trys dienas prieš vadovų tarybos susitikimą. Tačiau šitai žmonėmis pasitikima, į juos orientuojamas. Žinote, ką sako Mūdis agentūra? Ta agentūra teigia, kad mes šią šalį taip žemai vertiname, kadangi negali skatinti e, investicijų ir apskritai negali stiprinti ekonomikos. Tačiau žinote, kad, pažiūrėkite į mane, plaukų nuskutimas nieko neduoda. Valstybės kreditingumas padidėja tada tik tokiu atveju, jeigu yra uh, atleidžiamos skolos. Ir štai dėl ko yra bandoma visomis išgalimis stabilizuoti eurą, tačiau silpninti kitų valstybių ekonomiką. Taigi jūsų pasiūlymo, pasiūlymas nėra suderintas. Jeigu būtų traukti tie pasiūlymai, kuriuos pateikėte, tai šitas paktas stovėtų ant tvirtų kojų. Jūsų pasiūlymas yra priimtinas. Aš nebekalbėsiu ilgiau apie institucijas institucijų kontekste šita koncepcija buvo suformuoluota neteisingai. Ir jeigu po viso to bus dar priimtos tam tikros operatyvinio pobūdžio priemonės ir jeigu komisija imsis atsakomybės, kartu prisimdamas atsakomybės įsitrauks ir parlamentas, tai galbūt tuo met ir pajudėsime į priekį. Taigi kelias yra labai duobėtas, šitas skėtis jau yra išskleistas, tarsi ir judame e, tinkama kryptimi, tačiau jeigu mes šitą paktą pavadinsime taip, kaip jis yra pavadintas, jeigu tai yra euro gelbėjimo arba stiprinimo paktas, tai ko gero iš tikrųjų pasieksime šiokių tokių rezultatų. Dėkoju Martinui Šulcui. Liberalų ir demokratų alijanso vardu Verhofstadt. Oh, uh... Na, aš manau, kad galima vis tik tais pasakyti, kad po tų metų, kai nebuvo sutikta, priimta e, ekonominės sąjungos idėja, dabar jau priimama tokia idėja kartu su monetarinė sąjunga. Tai yra visiems priimtinas dalykas, išskyrus ponui Faražui ir kai kurius kitus. Tačiau paktas yra nelabai geras žodis. Paktas tai yra susitarimas tarp valstybių. Nereikia susitarimo tarp valstybių. Reikia bendryjų akto, iniciatyvos, kurios būtų įmamasi ES lygių, ne pakto tarp valstybių narių, kuris savo prigimtimi yra tarp vyriausybinis. Taigi žodis parinktas yra netinkamai. Toliau metodas. Mums reikia ne vyriausybinio, tarp vyriausybinio lygio. Tarp vyriausybiškumas ES niekada teisingai neveikia. Europos e, e Lisabonos strategija e, kai Prancūzija ir Vokietija 2003-2004 nesilaikė pakto taisyklių, tai pamatėme, kad metodas, kada veikiama tarp vyriausybių, tarp vyriausybinis metodas nėra teisingas, reikia bendryjų metodą naudoti. Trečias dalykas, manau, kad tai, ką mes čia turime, ponė komisijos vadovė, tikrai nepakankamas dalykas ir tai yra nukreipta galbūt į tokias labai specifiškas priemonės. Sarkozy ir Merkel e, paktas pensijose, pensijų amžius Tai yra specifinis labai dalykas. Tačiau tai ne vien tik tais pensijos amžius. E, tai yra ir e, priešpensinė sistema, ir mokesčių sistema, ir daugelis kitų dalykų. Taigi nereikia kažkokių tai specifinių priemonių tarp vyriausybinėme pakte, kuris niekada neegzistavo. E, reikia ekon, plataus ekonominio valdymo, mokesčių, atlyginimų politikos ką, viską apsprendžia juk komisija ir konvergencijos būdu visas, viskas suteikiama valstybėms narėms, kad valstybės narės pat, pagal savo tas konvergencijos taisyklės viską įdėktų į praktiką. Man atrodo, kad viskas labai paprasta. Aš skaičiau 25 lapkričio dokumentą, kurį pasirašėte jūs ir e, tarybos vadovas. Vasario, atsiprašau. E, tačiau dar per kelias kitas savaitės jūs turite tą bendryjų aktą paruošti, turite laiko e, ekonominiam valdymui ir konvergencijai ir pateikti tarybai bei parlamentui. Ir tada mes spręsime ir palaikysime jūs. Tačiau manau, kad kol kas šiame 25 dienos dokumente skaitau. Heads of government Valstybių ir vyriausybių vadovai turi atlikti stebėseną, imtis konkrečių įsipareigojimų ir taip toliau ir panašiai. Tačiau... Ir visai tai nefunkcionuos. Ne valstybės, ne ministrai pirinkai kontroliuoja, nes tai niekada nefunkcionavo ir ateityje niekada nefunkcionuos. Ir mano pagri... paskutinis, paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, ko gero komisijos vadovui reikėtų kaip galima greičiau baigti e, kurti bankų e, išėjimo iš krizės mechanizmą. Europinėme lygmenėje jūs turite progą tą pasakyti, nes jūs esate e, konkurencijos ES taisyklių garantas, tad jūs turite progą pasiūlyti tokią iniciatyvą. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu Rebeka Harms. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai. Man dabar nieko nereikia kalbėti apie konkurencingumo pakto labai skausmingą istoriją. Pasirodo, kad to dokumento tarsi ir nėra, tačiau Bruselio koridoriuose tas dokumentas buvo dalinamas, aptarinėjimas ir visa tai man kažkaip tai priminė vėlyvojo socializmo, ankstyvojo komunizmo e, laikotarpį. Mano manimu, mes patirėme ne tik tai valiutos krizę, bet ir mūsų nacionalinių valstybių, vyriausybių gebėjimų krizę, gebėjimų prisijimti atsakomybę krizės akivaizdoje ir nurodyti kelius kaip iš jos išeiti. Ir jeigu mes kalbame apie mechanizmą, tai reikėtų pasakyti, kad pasistumėjome šiek tiek į priekį. Tačiau jeigu šiandien pažvelgtume į Graikiją, pastebėtume, kad ir nors ir labai niūri situacija, bet vis dėlto galime susidaryti įspūdį, kad vis dėlto Graikija valdo situaciją. Kita vertus, mes sutelkėme dėmesį tik tai į taupimą, o taupimas kaip toks nepadės. Valstybė pati turi sugebėti investuoti. Ir jeigu Graikija mažina savo išlaidas, vis tiek ji turi žinoti, iš kur ji gaus pajamų. Todėl prieš vadovų tarybos susitikimą dabar ir jau anksčiau buvo kalbama iš Vokietijos varpinės, kad su Vokietija nebus galima kalbėti apie papildomas sąlygas, gelbėti, padėti Graikijai, kadangi viskas yra susijęs su metodu. Ekonomikos bendryje reikalauja ne tik sprendimų konsolidavimo priemonių, bet reikalauja ir solidarumo. Todėl Graikija turėjo priežasties tikėtis daugiau, negu mes dabar siūlome. Aš norėčiau pasakyti, kad visi mūsų frakcijos nariai, kurie domisi šiomis problemomis, mano, kad bendrijos metodas nėra kažkokia panacėja Labai svarbu, kad Bruselėje būtų priimami labai aiškus ir suprantami piliečiams sprendimai, kad ir Graikijos, Danijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai mumis pasitikėtų. Jeigu mes norėtume pasielgti panašiai kaip konkurencingumo pakte, tai tos valstybės, kurios nedalyvauja tam tikrose veiksmuose. Tai dėl to mes netenkame mūsų piliečių pasitikėjimo. Todėl šioje būsimoje taryboje reikia labai apdariai, apdariai priiminėti sprendimus. Dabar dėl tvaraus augimo, apie kurį jūs kalbėjote, gerbiamas pirmininkė. Aš nesuprantu, kodėl energetikos komisaras sako, kad ambicinga programa apsaugoti kibernetinę erdvę gali pakengti mūsų konkurencingumui. Tyrimas parodė, kad 6 milijonai e, darbo vietų gali būti, e, e, būti sumažinta, jeigu mes sieksime 30 procentų taupimo tikslų. Dabar kalbės kolegos po vieną minutę. Dėkoju. Turime veikti greitai. Turime pripažinti, kad eurozona dar iš krizės neišbrido. Turime veikti išmintingai. Jungtinė karalystė e, stengiasi kontroliuoti nacionalinės išlaidas, apriboti vidaus skolą. E, visa tai turėjo įtakos šalies ekonominiai situacijai. Teko skubiai priimti sprendimus. Europos parlamento nariai turėtų pasimokyti šio bei to iš vadovų tarybų sutikimų, kas gali būti naudinga. Kai kurios valstybės skolina savo pinigus, tai jos turėtų taip pat skolinamus atsižvelgti į normalią riziką. Tačiau taip pat reikia, kad sulauktume investicijų gražos. O tam reikia numatyti, pavyzdžiui, pre, premijų sistemą valstybėms, kurios skolas gražina anksčiau. Ekonominis valdysenos paketas galėtų būti taikomas tada, jeigu šalis narės skaidriai elgsi su savo biudžetu. E, tai taip pat svarbu yra ir mūsų piliečiams. Svarbu, kad būtų klausomasi, tai, įsiklausoma to, ką sako Europos parlamentas, tik tai bus galima dirbti konstruktyviai. Dabar guoja e frakcijos kalbų, kalbės ponas Biski. Tikuoju pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, aš supratau, kad socialiniai klausimai vaidinami nedidelį vaidmenį jūsų veikloje Aš nenorėčiau kartoti to, ką pasakė mano kolegos, aš pritariu jų nuomonį. Tačiau aš skeptiškai vertinu šį paktą, kurį pateikė ponė Merkel ir Sarkozy. Visų pirma, neaišku, kam jie pateikė šios pasiūlymus. Tačiau reikia pripažinti, kad šitie du politikai yra labai išmintingi strategai. Ir todėl šiuo dalyku reikėtų susidomėti, jeigu jie mano, kad atlyginimų indeksavimas galėtų būti viena iš galimybių, tai aš labai skeptiškai vertinu tokią galimybę, kadangi pensijų didinimą kartais galima ir suprasti kaip e, pensijų sumažinimą. Ir būtent dėl tų pasiūlymų Graikija gali patekti dar keblesnę padėtį. Jūs minėjote problemos sprendimų kelius. Tačiau aš norėčiau, kad jūs užtikrintume kuo didesnį skaidrumą ir parlamentas jums pritars, jeigu jūsų veiksmuose bus daug daugiau skaidrumo ir jeigu už parlamento nugaros nebus žaidžiami kažkokie paslaptingi žaidimai ir jeigu mes aplinkeliais artinsimėsime prie tikslo, kuriam jūs nepritarėme, darėte, tai mes netoleruosime tokios situacijos. Labai svarbu, kad būtų nustatytas labai veiksmingas ekonomikos valdymas ES mastu ir kad būtų kuriama tvari sociali Europa. Mes galime kalbėti ir apie sutarties pakeitimus, pakeitimus, kurie numatytų ir socialinės pažangos nuostatas. Mes pageidaujame iš ankstinės, išsamios informacijos ir jeigu parlamento bus pasiklausta, jam bus pateikiama informacija, mes galėsime dalyvauti jūsų programoje. Dėkojame kolegai Biski, Laisvės ir demokratijos Europos vardu. Aš labai džiaugiuosi jūsų požiūriu į pasaulį. Jūs kalbėjote apie Egiptą, kitas valstybės, kad žmonės sukyla ir tiesiog reikalauja demokratijos. Tačiau mes taip pat savo valstybėse pasimėme tokį pat iššūkį ir reikalavimus, tačiau mes ignoruojame mūsų piliečius ir mes uh, siūlome bendrijos metodą spręsti krizės sukeltas problemas. Tačiau bendrijos uh, metodas neturėtų reikšti, kad mes pateikėme slaptus uh, E, dokumentus, teisės aktus, apie kurį niekas nežino. Jūs galite pasakyti, kad jūs informuojate parlamentą, tačiau tai nėra tikroji demokratija. Tai demokratija, kurios mes nepagėdavome Europoje. Ponas Ferhofstadas sako, kad nacionalinė valstybė turi būti anuliuota, jos reikėtų, reikėtų atsisakyti. O kas balsavo už ekonominę sąjungą? Ar kas nors paklausė, ar kas nors pageidauja tokios sąjungos? Jūs galbūt pageidaujate, bet niekas nepasiklausė piliečių. Jūs e, penktadienį kalbėsite apie Portugaliją, tačiau jums reikėtų pagalvoti apie kitas valstybės. 7,5 procentai Portugalijos also... E, biudžeto skola. Ir todėl šita valstybės skola didės ir toliau 20 milijardų pasigendama valstybės biudžetoje. Tačiau 80 procentų šitos skolos susidarė dėl, ar šitas skolos nupirko Europos centrinis bankas. Tačiau mes negalime gyventi kitų skolos sąskaitą, kitaip mes sulauksime paties Europos centrinio banko mirties. Es gibt eine Frage von Martin Schulz. Martin Schulzas norėtų pateikti klausimą. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad jūs nežinote, kolega. Kadangi jūs kalbate apie Belgiją kaip neegzistu, apie neegzistuojančią tautą, jūs dabar vėl kažką panašaus paminėjote. Ar jūs žinote, kokiu pagrindu buvo susuku, sukurta Belgijos valstybė? Yes. The... Svarbu yra tai, kad jeigu mes kalbame apie dirbtinę valstybę, o šiuo atveju Belgijoje susidurime su keliomis kalbų grupėmis ir ta valstybė arba jos piliečiai negali e, sutarti tarpusavyje, ar tai būtų Jugoslavija ar kitos valstybės, kurių kalbų įvairovė yra per didelė, per iški, jos tiesiog negali išsilaikyti. Ar tai netiesa? Ar netiesa, kad Belgija yra visos Europos projekto mikrokosmosas? Es gibt eine, die, die, eine weitere Nachfrage und noch eine Frage von. Dar porą kolegų prašytų paklausti. 30 sekundžių. Aš konstatuoju, kad partijos atstovas partijos, kuri vadinasi United Kingdom Independent Party. Šios partijos atstovas nežino, kad Belgijos karalystė buvo įkurta pasiūlius Junktinė karalystė. Ich glaube, es war, äh, ich, das war, es war keine Frage. Insofern... Čia nebuvo pateiktas klausimas, tiesiog buvo konstatuota, jeigu jūs sutinkate, tai aš e, paprašyčiau pateikti kitą klausimą jums. Microphone. i hope uh, mr farage is not offended by a question from a citizen of the irish aš norėčiau paklausti koks pagrindas jungtinėje karalystėje anglų škotų velso ir šiaurės airijos atstovai yra šioje sąjungoje ar tai yra tautų sąjunga ar ne. Aš bent asmeniškai labai didžiuojuosi tokia sąjunga. Um, Geras klausimas. Šulcai, jūs teisus. Belgija išrado Junktinę karalystę, bet tai buvo klaida, aš dėl to apgailę stauju. Germany. Germany's history has not been whiter than white. I think you might agree. Junktinė karalystė pasiūlė įsteigti Belgiją. Taip, jūs teisus. Tačiau jungtinė karalystė vis dėlto sugeba išsilaikyti kaip valstybė, kaip sąjunga. Tačiau, žinoma, reikia pripažinti, kad skirtingas kultūras labai sunku išlaikyti vienoje valstybėje, vienoje plotmėje. Tačiau reikia sutarimo, o jeigu sutarimo nėra ir jeigu uh, visuomenė prašo referendumo, tai tokios tautos tiesiog atsiskiria. Ir niekam nebuvo suteikta tokia galimybė pasisakyti, išsakyti savo valią. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt weitermachen. Norėčiau pasiūlyti kalbėti toliau, ponė Lepen ne, ne, nedalyvauja. Toliau suteikiu žodį Wortman Cool. Eh. Pone pirmininkė, taryba nori didesnių, e, būti ambicingesnė, sustiprinti konkurencingumą ir konkurenci, konkurenciją. Galima mes tą tik tai sveikinti. Tai, kas buvo pasakyta ponui Baroso, gal ir e, teisinga dėl konkurencingumo pakto. Martinas Šulcas dėl to irgi pritarė ir tą reikia pabrėžti. Jūs dirbate kartu su ponu Van Rompojumi, tačiau yra dar visas teisės aktų paketas parlamente. Mes dabar esame bendrautoriais teis, teisės aktų ir labai svarbu viską labai gerai tarpusavėje sustiguoti, nes yra šiaip pasikartojimų. Parlamentas pateikė 2000 pakeitimų. Jeigu juos visus perskaitysime, tai pamatysime, kad juose atspindima viskas, kas yra e, konkurencingumo pakte. Viskas. Parlamentas savaime suprantama nori būti ambicingesnis, o aš esu susirūpinusi dėl to, kaip mes tą konkurencingumo paktą prijungsime prie Europos teisės aktų ir prie strategijos 2020. Pone Baroso, ar jūs pasinaudosite iniciatyvos teise, kad būtų sąsaja tarp e, pakto ir teisės aktų paketo? Jeigu ne, tai tuomet padarys tą parlamentas kaip e, bendrautorius į teisės aktų. Ačiū, pone Ferreira. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu iš šalies, kurie egzistuoja šimtmečius. Jie egzistavo kaip atskira valstybė, tačiau mes norime, kad būtų kuriama stipri Europa, sutarinti Europa, kad mes galėtume atremti kitų šalių, tokių kaip Indijos, Kinijos konkurenciją ir panašiai. Mes turime pasakyti, kad krizė krečia ne tik eurozoną, e, ji krečia visą e, vieninga valiuta gali sėkmingai veikti tik tada, jeigu reikšmingas darbas yra dirbama siekiant ekonominės konvergencijos, jeigu vykdoma bendra darbo vietų kūrimo politika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar reikia dirbti prie konvergencijos rodiklių nustatymų. Tai yra labai svarbu. Būtent dėl to yra skubu, kad Europa užbaigtų pradėtus darbus, ypač kalbant apie vieningą valiutą. Tam reikia tvirto stabilumo fondo, kad būtų galima padėti toms valstybėms, kurios patiria sunkumo, kad tos valstybės galėtų padė, pasiekti konkurencingumo reikiamo lygio. Reikėtų strateginių investicijų, kurios įgalina pasiekti konvergencijos. Valstybės turėtų padengti tas skolas, kurias įgyjo iki krizės. Pone pirmininkė, aš manau, yra labai svarbu kurti stabilumo fondą, be abejo, tačiau tuo pat metu turime nepamiršti euro obligacijų. Turime dirbti toliau, ieškodami papildomų resursų, kad biudžetas auktų, nes kol kas jis yra dėja nepakankamas. Norėčiau grįžti prie kolegos Podimata pranešimo. Ten yra siūlomas finansinių sandorių apmokestinimas. Man atrodo, Europa turi keisti kursą. Reikia stipraus parlamento, tačiau mums reikalinga ir stipri komisija, kuri galėtų ne tik kartoti tai, kas yra pasakyta, bet kad galėtų iniciatyvas siūlyti ir veikti, nes laukti nebėra ko. Turime išmokti šias pamokas ir jos mums turi būti vertinga patirtim. Ačiū. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Pone Guliar, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad pritariu visam, kam buvo pasakyti, norėčiau tris žodžius paminėti. Pirmiausia, pagarba. Šis parlamentas yra teisės aktų bendra autorius ir turėtų priimti teisės aktus kartu su taryba ir komisija. Mes nemanome, kad yra normalu, jog sulaukėme tik informacijos apie svarbias diskusijas kurios be kita ko apima ir valdysenos paketą. Mes iš Google ar iš anglakalbės spaudos sužinome, kad tokios diskusijos vyksta. Antra. Ir kreipiuosi į pono Van Rompoj darbuotojus esančius šioje salėje. Prašau, kad parlamentas būtų gerbiamas, kad parlamentas galėtų dirbti. Antra, demokratija. Dar neteko matyti demokratinės sistemos nuo pat 18 amžiaus, kur būtų neigiamas valdžių atskirimas Taryboje dėja tai yra nulatinė praktika. Taryba neigia valdžių atskirimą. Nes atskiras, atskirus valdžiai yra aišku, kas priima sprendimus ir kas tai kontroliuoja. O štai dabar, ponia Baroso, matome, kad taryba regis nori ir priimti sprendimus, ir kontroliuoti juos. Trečia, efektyvumas. Jei ir toliau e, lengvinsime siūlymų turinį, mes prarasime savo tikslus. Mes žinome, kad Lisabono strategijos tikslų siekimas niekur mūsų toli labai nenuvedė, tad reikia dirbti kitaip. Parlamentas turi būti gerbiamas, jis gins demokratiją ir efektyvumą. Dėkoju. Ačiū. Dabar nepriklausomi nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, tarptautinė spauda komentavo jūsų pareiškimus Dabar e, žinome, kad Portugalija kreipėsi į Tarptautinį valiutos fondą. Sulaukė, buvo sulaukta padrasinimo. Jūs, ponė Baroso, ko gero žinote, kas buvo pasakyta komisijos laiškė. Aš noriu užduoti tris klausimus ir tikiuosi atvirų atsakymų. Pirmiausia, ką laimėjo Portugalija, e, kad kreipėsi į Tarptautinį valiutos fondą. Antra, kokie pasikeitimai jūsų nuomonė yra būtini šiam fondui, kad būtų galima išvengti tokių gėdingų įvykių, kaip jį atsitiko Airijoje, kai nusmuko darbo užmokestis, matome, kad plėtojasi ir toliau fiskalinis dempingas. Na ir trečias klausimas. Kaip grįšime prie pasitikėjimo, jeigu visi monetariniai sprendimai įskaitant ir paskutinį su centriniu banku. Je, jeigu tie visi sprendimai uh, yra tokie, kad, sunkiaus, kad sunkiausiai visiečiam šalims bus dar sunkiau. Dėkoju. Je, je... Brangus kolegos, aš galiu tik pritarti tam, kas buvo sakyta ponios Guler. Dėl to, kas neva būtina. Mes suprantame, kaip reikia veikti greitai, priimant sprendimus ir efektyviai. Parlamento sprendimas būtinas ir tai yra vienintelė sąlyga, kuri mūsų piliečiams leidžia, kurios, jie, kurie mus beje išrinko viską suprasti. Norėčiau vieną dalyką pas, pas, pasakyti. Kiekvieną dieną mums užia galva finansinės rinkos. Jos atstovauja viskam arba niekam. Ten daugiausia dirba jaunimas, kuris persėdo nuo Gameboy'us prie jaunimo, nieko per daug negalvoja, bet Jie sudrebina mūsų šalis. Jeigu norime pažaboti rinkas, tai ne juos nukeldami nuo kompiuterių, ne tas rinkas panaikindami. Tačiau reikėtų pasižiūrėti, ko rinka ieško, ko, ko siekia. Jie, ji siekia rizikos išvengti, kažką tai perleisti ją kitam. Ne vienas operatorius nebūna patenkintas, jeigu kyla kažkokia rizika. Ir jeigu mes norime paveikti finansinės rinkas, reikia, kad Europa galėtų nubriežti aiškės linijas, kiekvieną dieną nekeisti savo krypties, kurią eina ir e, nekelti tūkstančių minčių, kurių neįgyvendina. E, stabilumui reikalingos tos rinkos ir reikia, kad mes duotumėm impulsą. Jūs, pirmininkė, tą turite padaryti. Mes turime aiškias gairias nu, numatyti ir aiškias priemonės kaip geriau koordinuotis ekonomikoje. Ačiū. Nun... Dėkoju. Žodis Derosa. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. ekonominio valdymo ir bank, bankų reglamentavimo nebuvimas atvedė mus į šitą krizę, o krizė reiškia, kad mes netekome pensijų, darbų ir taip toliau. Pirmininkė Baroso ir komisaras Oli Ren neįtikino manęs, kad ekonominis valdymas yra reikalingas ir kad valstybės, Europos zonos valstybės taip pat turi dalyvauti šioje programoje. Visos tos uh, priemonės turi būti teisėtos. Tačiau šios siūlomos priemonės kol kas nėra paremtos uh, sutartimi. Negalima e, siūlyti tam tikrų priemonių, kurios yra naudingos tik tai keletui arba kelioms ekonomiškai galingoms valstybėms. Kovo 11 dieną vykstanti vadovų taryba uh, jos sprendimai turi būti priimti visai plačiai visuomeniai. Airijos rinkėjai suteikė naujai vyriausybei labai konkrečius įgaliojimus ir mes žinome, kad me turime kalbėti ne tik tai apie nacionalinį nemokimą, nemokumą. Labai svarbu užtikrinti visų valstybių galimybę pasinaudoti tuo pagalbos paketu. Dar vienas sakinys. Visos tos priemonės tiesiog sustiprins eurozonos valstybių finansinį nestabilumą. Dabar suteiksiu žodį Dauls, pusantros minutės. Gerbiami kolegos, pirmininkė, žiniasklaidoje kalbama nuolat apie naujus e, siūlymus, sprendimus, kurias pateikė vadovų taryba, komisija. Taip pat Europos centrinio banko prezidentas e, pateikė savo pasiūlymus, kuriuose nurodė atitinkamą savarankišką kryptį. Taigi mes jau pateikėme ir savo pasiūlymus dėl ekonomikos valdymo paketo. Ir todėl mums labai yra sunku bent jau dabar pereiti prie bendro sprendimų prieimimo procedūros. Tačiau mes negalime pasirinkti tik tai tam tikrus dalykus vidaus rinkoje, kadangi vidaus rinka turi funkcionuoti kaip vienetas ir ji turi užtikrinti mūsų konkurencingumą. Todėl labai svarbu atsižvelgti ir ekonomikos valdymo priemonių e, atneštą naudą atsigavimui. Kai žmonės kalba su manimi, tai aš sakau, kad reikia atsižvelgti į bankų veiklą. Pavyzdžiui, Vokietijos bankams prireikė 10 metų, kad būtų išgrįnintas turtas nuo rizikingo kapitalo. Pervedimai į Vokietijos bankus taip pat turėtų būti vienas iš klausimų, kuriais jums reikėtų pasidomėti. Mums reikalingas atskiras mechanizmas kontroliuoti tuos srautus. Laikas vaigėsi. Ir galų gale. Vis dėlto jūs kalbėti negalite, kadangi laikas baigėsi. Fijo, pusantros minutės. Senhor Presidente, momentos difíceis exigem. Pone pirmininkė, laikai sudėtingi, tad ir sprendimai reikalingi labai rimti. Jie turi būti drąsūs na, toks yra ir mūsų darbas, mes turime jūs priimti. Būtent dėl to sveikinu pirmininką Baroso, e, pateikusiam šias idėjas, kurias išgirdome. Parlamentas turi taip pat aiškę poziciją šiuo klausimu. Buvo padaryti visai lė pranešimų dėl euro, dėl to, kad mums reikia didesnio stabilumo, ekonomikos augimo skatinimo. Tiesiog turime užtikrinti gerą pusiausvyrą Pavyzdžiui, tam mums reikalingas nuolatinis fondas, kuris veiktų remiantis labai aiškiais reikalavimais. Valstybės turėtų žinoti, kokie reikalavimai susiję su valstybės skola. Mes turime siekti didesnio konkurencingumo, be abejo. Mums reikia fiskalinės politikos, kuri galėtų būti pozityvi, pritraukiant investicijas. Visa tai yra susiję su gerbuvio kūrimu tam mums reikia daugiau europinių institucijų, didesnio jų vaidmens. Europos parlamentas savo sprendimus priima labai aiškiai. E, tie sprendimai nėra skirti vien tik žiniasklaidai, tikrai ne. Tai yra nesiekis priimti kažkokius ideologinius sprendimus, tai yra siekis pirmiausia mąstyti apie piliečius. Dėkoju. Dėkoju. Periname prie Catch the Eye etapo Puikiai suprantu, kad susidomėjimas didžiulis, daug kolegų ir kolegių prašė žodžio, tačiau laiko nepakaks. Aš suteiksiu žodį šešiems pagėdaujantiems. Ir dabar jau iš pradžių norėčiau pasakyti, kam suteiksiu žodį, kad galėtumėt pasiruošti. Gualtieri, Herr Gallagher, Frau Figueredo, Herr Paška und Herr Obermeier. Und Herr Sarjus-Wolski, bitte schön. Vienai minutėjai. Volfkin. Mes dabar susidurime ne eurozonos krize, o viešųjų finansų krize, o kai kurios valstybės, kurios yra eurozonoje, nebūtinai yra tos valstybės, kurioms reikia pagalbos. Kodėl mes kuriame skiriamas linijas, skiriamas linijas arba ribas tarp uh, atskirų valstybių praėjus e, e, dešimtmečiams po paskutinės plėtros. Kodėl atsisakoma penktojo straipsnio, penktojo straipsnio pirmos dalies antrojo punkto ir kodėl nėra pasinaudojama e, e sutarties nuoroda dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Mes esame 27 valstybės ir mums kyla iššūkis išlikti konkurencingoms. Todėl mes turime būti visi iš vien, o ne tik tai kai kurių valstybių narių sekretoriato atstovais. Dėkoju, vakar vakare EFKO komitetas didžiąją daugumą nubalsavo už parlamento nuomonę dėl stabilumo fondų Tekste siūloma pakeitimų į Lisabono sutartyje, kurie apibrėžtų procedūrą, bet išlaikytų tarp vyriausybiškumą. Ir mes ten randame labai aiškių pasiūlymų, kaip tas mechanizmas turėtų veikti ir kaip viskas turėtų būti suderinama su užduotimis, kurias e, bendrė numatė institucijoms. Ekonominis valdymas, jeigu jisai būtų tik tarp vyriausybinis, nefunkcionuotų. Parlamentas siūlo tarp vyriausybinį vagoną užkelti ant bėgių ir e, komisijai skirti tinkamą vaidmenį tam sąstatui stumti į priekį. Kaip jis judės į priekį priklausys nuo parlamento. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu poniai Gelio. Gelort. Mas mano Airija valstybė yra mažos ekonomikos valstybė, ji yra tiesiogiai priklausomi nuo tiesioginių užsienio investicijų ir todėl mums reikia skatinti mūsų ekonomikos atsigavimą, užimtumą ir augimą. Todėl labai svarbu nustatyti kuo žemesnius įmokių mokesčius, kad būtų galima priimti naujausias technologijas. Ir e, papildomas mokestis Europos Sąjungos mastu tiesiog sustabdytų Airiją jos kelyje į atsigavimą. Aš norėčiau priminti, kad Airija, kaip ir kitos masės valstybės, geografiškai ir istoriškai yra periferijos valstybė Europoje ir todėl maži mokesčiai yra viena iš galimybių e, gaivinti ekonomiką ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad komisijos pirmininkas patvirtintų, jog mokesčių klausimas išliks ir toliau valstybės kompetencijoje. Tas, Hoje, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, todos disseram. Dėkoju, pane pirmininkė. Šiandien minime Tarptautinę moters dieną. Būtų malonu kalbėti apie tai, tačiau dabar kalbam apie, apie no, nu, ekonomikos ir finansinius reikalus. Finansiniai interesai ir ekonominė valdysena tampa vis svarbesni apibrėžiami stabilumo raugimo pakto kriterijai, apibrė... kalbame apie konkurencingumo paktą, e, nebeatsižvelgiama į skirtumus tarp atskirų valstybių, nebeatsižvelgiama į skurdą, o paplitimą atskirose valstybėse. E, konkurencingumo paktas, man atrodo, bus dar didesnių socialinių problemų šaltinis. Turime nepamiršti, kad moteris šiandien patiria daug sunkumų, turime tęsti savo darbą, kad situacija keistusi. Portugalijoje, pavyzdžiui, e, kovo 19 dieną e, bus rengiamos akcijos e, profesinės sąjungos rengia demonstraciją. Pažiūrėsim, ar piliečiai pritarė tam, ką mes darom. Ačiū, kolega Paška. Ačiū už man suteiktą žodį. E, ponė pirmininkė, ponė e, komisarė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti kolegai. Europos Sąjunga kūrėsi remiantis valstybių narybių savarankiškais sprendimais, jų valia. Tad valstybės gali koordinuoti tas rytis, kurias nusprendžia koordinuoti. Jeigu šalis nusprendžia, pavyzdžiui, kad reikia bendros ekonominės valdysenos ES, tai turėtų būti laisvas sprendimas, tai neturėtų būti kažkoks Briuselio primestas sprendimas. Jeigu kalbame apie suverenių valstybių susitarimą, taip, tai būtų puiku, jeigu tas sprendimas yra laisvas. Artimesnis bendradarbiavimas, glaudesnis bendradarbiavimas gali būti įdėktas Puiku, tačiau tą iniciatyvą turi pirmiausia demonstruoti eurozonos valstybės, nes jos jau turi bendrą valiutą. Ponius ir ponai, negyvenkime iliuzijų pasaulyje, mes tebe esame skirtingi, mūsų taisyklės skirtingos. Pirmininkas nutraukė kalbėtojo kolega Obermeier, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad iš anksto paskelbėte kalbėtojų sąrašą. Mes kalbame apie fiskalinės priemonės, apie papildomus mokesčius ir visa tai reiškia, kad mes tiesiog gviešėmės į valstybių narių teisę nustatinėti mokesčius. Labai gaila, kad valstybės narės neturi teisės išsakyti savo nuomonės. 136 sutarties straipsnių yra remiamasi, tačiau jis nėra pakankamas teisinis pagrindas. Šituo gelbėjimosi paketu yra siūloma supančioti spekuliantų galės, tačiau reikia pasakyti, kad visi šitie siūlymai yra skirti eurozonos valstybėms, tačiau aš norėčiau paklausti, ar tik tai kalbama apie e, augimą, o kaip įsipareigojimai, ar tie įsipareigojimai taip pat bus tolygiai paskirstyti visoms valstybėms narėms. Ir baigiant diskusijas dar kartą suteiksiu žodį komisijos pirmininkui. Eh, Buvo pateikta keletas klausimų apie Portugaliją. Aš juos atsakysi. Ar Portugalija prašys paramos iš stabilumo fondo. Aš manau, kad Portugalija pati apsispręs, kadangi tai yra jos kompetencijoje. Ji gali naudotis šitą paramą iš ES stabilumo fondo. Tai būtų paskutinė gelbėjimusi priemonė. Tuo atveju, kai valstybė narė nebeturi kitokios galimybės, tačiau vis dėlto šitas fondas uh, kaip finansavimo priemonė taip pat e, turi savo kainą. Tačiau aš dar kartą kartoju, kad taip apsispręsti turėtų pati vyriausybė. Tai yra, ar kreiptis į fondą prašydama pagalbos ar ne. Kita. Aš kalbu ne apie tai, kas man patiktų, bet aš kalbu apie tai, kokia yra objektyvi situacija. Mums labai svarbu užtikrinti, kad šitas fondas teiktų paskolas kuo žemesnėmis palūkonomis ir kad to fondo teikiama parama būtų kuo lankstesnė. Todėl negalėčiau kalbėti kaip konkrečiai bus formuojamas šitas fondas, tačiau eurozonoje darbas vyksta toliau. Komisija pateikė met, metinę augimo ataskaitą ir joje yra nurodoma, kad reikėtų plėsti šio fondo veiklą. Ar šita politika gali keistis? Aš ne, nemanau, kadangi silpnoms ekonomiškai valstybėms šitas fondas yra labai reikalingas, nes jeigu valstybės atsisakys savo konsolidavimo priemonių, tai jos negalės atkurti savo ekonomikos. Kita vertus, šita e, skola gali tapti pastovi Todėl mes turime padėti valstybėms, kurios pateko į sudėtingą situaciją. Tai nėra koks nors stebuklas, bet tai yra labai rimta pagalba valstybėms narėms sustiprinti, atgaivinti ekonomiką. Tačiau čia reikėtų ne tik tai atskiros valstybės pastangų, pastangas turi dėti visos valstybės ES kartu. Ir žinoma, skirtingas indėlis turėtų tekti kiekvienai valstybei pagal jos galimybės. Tačiau mes manome, kad dabar reikia imtis visų galimų žingsnių. Tačiau, kai kalbate tik tai apie nacionalinę kompetenciją, Pavyzdžiui, stabilumo fondo įkūrimo galimybė nėra numatyta sutartyje ir todėl valstybės narės turi pačios apsispręsti, ypač eurozonos valstybės. Dauguma pasisakė už bendrą komisijos siūlomą liniją. Visa kritika, jeigu teisingai suprantu, yra skirta kai kurioms vyriausybėms. Tad ne aš čia neturėčiau jų vardų pasisakyti. Norėčiau pasakyti štai, ką Europos komisija pateikė siūlymų paketą susijusiu su bendra valdysena. Mes e, pasižiūrėsime, kiek siekia mūsų vyriausybių ambicijos. Aš bei kolega Oli Ren pateikėme šį dokumentų paketą. Kai kurios valstybės narės nenorėjo pritarti būtent tokiam ambicijų lygiui. Na, mes pateikėme siūlymus, o dabar štai randasi nauja idėja. Ir mes e, e, norime elgti skaidriai, tuo parodydami pagarbą Europos parlamentui. Mes norime tiek, kiek įmanoma, remtis bendrijų metodu. Aš jums labai skaidriai išdėšiau, kokias pastangas deda komisija, kad ši mintis, konkurencingumo pakto mintis būtų naudinga, kad jį galėtų atnešti prietinės vertės, darbo, kalbant apie darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. E, aš nenorėčiau, kad komisijai būtų primenama nuolatos, kad ji yra Europos Sąjungos sutarčių sergėtoja. Mes tai žinome. Mes žinome, kad reikalinga užtikrinti sveiką konkurenciją, nediskriminavimo principo taikymą. Komisija nesviruodama remsis visomis priemonėmis ir pasitelks jas, jeigu atsitiks taip, kad dėl vienų ar kitų sprendimų e, taryboje priimtų sprendimų ar kitur priimtų sprendimų kenkiama ES sutarčių nuostatoms. Tai yra ilgalaikis darbas. Mes jį žiūrime labai rimtai. Mes pergyvename tikrai sudėtingą laikotarpį, kai daugelis vyriausybių turi daug rūpešių. Tad svarbu nuolatos sekti, kaip vystosi valstybių įsiskolinimai. Tačiau mes bandome kurti viltį ir tai nėra kažkas šiaip savo. Komisija nori elgtis ambicingai ir, ir stengiasi teikti atsakingus pasiūlymus. Mes žinome, kad neužtenka tik tai skelbti kažkokius šūkius, lozungus, po kurių seks nusivylimas. Mums to nereikia. Komisija norėtų išvengti, kad atsirastų daugiau susiskaldimo eurozonoje ar visoje Europos Sąjungoje, arba kad atsirastų daugiau nusivylimų. Mes to nenorime. Būtent dėl to mes norime, kad ambicijos būtų didelės. Jeigu komisija dabar e, teikia šį siūlymą, tai e, komisija pirmiausia sako visoms vyriausybėms, jog reikia, kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į šį darbą. Taip pat sakoma, kad komisija taip pat turi dirbti jai tenkantį darbą. Ir tai nėra tuščias fetišizmas, tai nėra demonstravimas, štai neva mes taip pat kažką veikiame. Ne, tiesiog mes manome, kad remiantis bendrijų metodų bus galima išvengti susiskaldimo tarp eurozonos ir kitų valstybių. Tai taip pat būtų garantija, kad nebūtų pakengta vienai, vien, vieningai ES rinkai. Augimo ir stabilumo paktas taip pat būtų nepažeistas ir ES solidarumas įtvirtintas. Aš labai atvirai kalbėjau, labai skaidriai pasisakiau. Komisija atlieka jai tenkantį darbą. Stengiamės dirbti konstruktyviai, stengiamės gelbėti tą idėją, kuri, jeigu bus tinkamai pateikta ir jeigu bus tinkamai gyveninta, galėtų uh, atnešti pridėtinės vertės ES, nes bendra valdysena yra būtinas dalykas. Tai būtų pradžia pastangų koordinuojant ekonominę politiką. Europos komisija siekia šito, to siekia ir Europos parlamentas. Tad turime šansą, jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai nori dėti pastangas įtvirtinant šią koordinaciją. E, tai būtų sveikintinas žingsnis. Žinome, kad yra nacionalinės kompetencijos ryčių, jų yra nemažai, na, tvarkoju, taip gali būti, bet tai taip pat turi atnešti pridėtinę vertę, karmalom pirmiausia apie darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Aš manau, kad diskusijos buvo tikrai labai naudingos. Tikiuosi, kad mm, čia paskelbtą signalą išgirs ir taryba Aš manau, kad komisija ir parlamentas turi tvirtai laikyti savo pozicijos, turime ginti kartu bendrijų metodą, nes tik taip ES galės pasiekti mūsų tikslų tiek eurozonai, tiek ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui visoje ES. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, diskusijas baigėme. Kitas darbo atvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos deklaracija dėl 2000.